Per favore, colleghi, volete prendere posto? Comincia la sessione aperta della <coughs> nostra. Gerbėjai kolegos, prašyčiau visus susėsti į savo vietas tam, kad mes galėtume pradėti posėdį, kuris bus viešas. Dar kartą kreipiuosi į visus, norėdamas pakviesti jūs susėsti. Jei norite tęsti savo pokalbius, tai turėtumėt išeiti iš šios šalės. Su ponia Lochbichler mes susitarėme, kad toliau jį pirmininkaus mūsų posėdžiui, kuriame dalyvaus ekspertai ir kurie pratęs mūsų diskusiją apie Iraną. Ponas Belderis rengė pranešimą dėl ES požiūrio į Iraną. Pone Lochbichler. Noriu pasveikinti visus atvykusius į e, šį keitimąsi nuomonėmis Irano klausimais. Jau praėjusiais metais po rinkimų mes e, svarstėme Irano klausimą. Irano klausimas buvo svarstamas e, dar keletą kartų, stebint didėjančius smurto proveržius Irane, įvairius apribojimus. Mes e, spalio mėnesį parengėme parlamento rezoliuciją smerkiančią Irano veiksmus. mūsų debatus e, kita linkme e, pakreipė žinios apie kitose šalyse sodrinamą mažai ionizuotą uraną. Ir mes dabar stebime, kad e, uraną sodrinti bandoma ir Irano teritorijoje. Todėl rengiantis e, jungtinių tautų saugumo tarybos e, posėdžiams reikėtų kalbėti apie galimybę griežtinti sankcijas, nes brandolinis klausimas vis dar neįspręstas. Vasario mėnesį buvo priimta antroji parlamento rezoliucija, kurioje akcentuojami žmogaus teisų pažeidimo atvejai, taip pat ir žlugusios pastangos politinių lygmenių išspręsti brandolinį klausimą. Todėl dabar labai svarbu ir labai gerai, kad užsienio reikalų komitete vyksta klausimai šio klausimu, juo labiau, kad mūsų komitetas rengs pranešimą savo iniciatyvą dėl Irano. Ir taip pat džiugu, kad šis klausimas vėlgi yra svarstomas ES lygmeniu. Man labai džiugu pasveikinti ekspertus ir ekspertę dalyvaujančius um, šio klausimo svarstymuose. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną daktarą Walterį Poš, atvykusi iš Berlyno ir dirbantį artimųjų rytų ir Afrikos darbo grupėje. Jis ypatingai specializuojasi e, nagrinėdamas Irano saugumo ir gynybos klausimus, Islamo Respublikos e, procesais ir ryšiais su kitomis valstybėmis. Šiuo metu jis e, dirba nagrinėdamas Irano neofundamentalizmo apraiškas. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę profesorę Firuzę Nahavandi, kuri yra socialinės e, filosofijos e, atstovė, dirbanti Briuselio universitete ir išleidusi keletą publikacijų. Pone Nahavandi, džiugu, kad jūs dalyvaujate e, šiuose klausimuose. Taip pat noriu pasveikinti poną daktarą Rusbę Parsi, kuris dalyvauja delegacijoje su Iranu, taip pat dirba ES saugumo studijų institute Paryžyje. Daktaras Parsi išleido daug mokslinių leidinių ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui daktarui Parsi. Aš trumpai pasiseksiu apžvelgti e, vidaus situaciją ir pakalbėsiu apie žaliųjų judėjimą. Žaliųjų judėjimas iš tikrųjų de facto yra opozicinis e, islamiškos vyriausybės e, režimui. Jis apima kelias partijas. Prie jo prisijungė ir kai kurios pilietinės visuomenės grupės, pavyzdžiui, moterų judėjimas ir laisvės e, sąjūdis. Tačiau tos partijos, e, kurioms e, yra atstovaujame šiame judėjime, yra iš tikrųjų režimo partijos ir jos e, praeitėje turėjo e, mažesnę, didesnę vietą e, režimo valdymo sistemoje. Mes šiandien kalbame apie reformatorių koaliciją, kuri ne tik priešinasi islamiško režimo jėgoms, bet ir kalbame ir apie tautinės mažumas bei demokratinės jėgas. Uh, pavienios partijos nekeltų didesnės grėsmės vyriausybei. Tačiau dabar, kai jos susivienijo ir kai jas palaiko piliečiai, kai uh, kyla reguliariai pilie, uh, piliečių nepasitenkinimo bangos, uh, vyriausybė yra priversta susirūpinti. Spontaniškai kylantis masiniai protestai. Tai kad karobimo sumižalių judėjimo e, lyderių pasisakymai, visa tai turi nemažai įtakos, ypač jaunimo tarpe. Panašu, kad vyksta, vyksta labai įdomi ideologinė kova. Žaliųjų judėjimo atstovai stebi, kad šiuo metu pasiteisina veiksmai, kurių buvo imtasi 1979 metų islamo revoliucijos metu. Daug kas yra labai nusivylęs ir iki šiol žaliam judėjimu nebuvo lengva dirbti. Mes e, matome, kad iš tikrųjų visos uh, grupės, kurios įeina į šį judėjimą, išskyrus moterų sąjūdį, e, yra labai susiskaldžiusios ir mažai kas jas remia. De 2009 metais e, režimu, e, režimas turėjo nemažai tikslų ir dabar jau tampa akivaizdu, akivaizdu kokie tai buvo tikslai. Ahmadinidžadas savo paskutinėje kalboje labai aiškiai pasakė, kad bet koks transformacijos procesas reikalaus aukų. Ir jis labai aiškiai pasakė, apie kokią transformaciją jis kalbėjo. Tai yra savotiška e, islamo utopija kurios siekia reikėtų atsisakyti bet kokių demokratinių struktūrų, kurios buvo iki šiol sukurtos. Ir pagal šią viziją viskam vadovaus Dievas. Prezidento nuomonės nepalaiko e, piliečių dauguma. Tai yra režimo vizija ir jos e, jėga silpsta. Dėl to, kad e, žmonės išėjo gatves ir kilo masiniai e, protestai, akivaizdu, kad jie nori permainų. Ponas Ahmadinidžianė turėjo netgi sušvelninti savo retoriką. Ir režimas net kartais stengiasi prisivilioti į savo e, stovyklą kai kuriuos opozicijos atstovus. Ir tai visos šios e, jėgos veikia e, visas partijas, kurias jungia žaliųjų judėjimas. Praeitie nebuvo jokio, jokių viešųjų debatų. Tačiau dabar matome, kad jau net du kartus buvo paminėta būtinybė renkti tokius debatus. Be abejo, nereikia tikėtis, kad režimas iš karto sureaguos į žaliųjų reikalavimus. Režimo svarbiausia mintis, kurios esmė yra kuo skubiau reformuoti šalį, paverčiant ją visišką utopiją, neturi jokios ateities. Nuo 2009 metų birželio mėnesio režimas labai agresyviai persekiojo tų politinių partijų ir organizacijų atsto, kurios veikia teisėtai atstovus. Tai yra ir Ahmadinžino islamiškos revoliucijos partijos atstovai bei e, kitų politinių judėjimų atstovai. Režimas davė rimtą labai smūgį opoziciniam judėjimui, kurį pajuto e, jo, jo atstovai visoje šalyje. Atskirų partijų vadovai kartais e, padaro politinius pareiškimus. Iki šiol režimas nesugebėjo uh, sustabdyti e, žmonių pasipriešinimo politinėmis priemonėmis. Na, iš tikrųjų viskas gali pasikeisti. Ir galiausiai gal ir laimės režimas šioje kovoje. Gali būti, kad vienu metu opozicija suaktyvės, bet po to gali, vėlgi, kaip ir minėjau, vyriausybė gali uh, paimti viršų, viršų šioje kovoje. Tačiau akivaizdu, kad e, frustracijos, žmonių frustracijos taip paprastai ne, nenumalšinsi. Socialiniai, socialinė situacija yra labai nestabili. O tai reiškia, kad nusivylusių žmonių e, bus vis daugiau ateityje. Ir tai gali paskatinti žaliųjų judėjimą e, tęsti savo veiksmus bei veikti aktyviau per e, kelias atinčius mėnesius. Pagrindinis režimo tikslas yra pervilioti e, pagrindinių opozicinių partijų vadovus į savo pusę. Mes tą aiškiai matome. Ir tai yra akivaizdu e, iš to, kas vyksta tarp opozicinių, opozicinių judėjimo grupių vadovų ir tarp to, kas vyksta režimo valdančiosios partijos viduje. Dėl susi, apie susitaikymą net ir negalima būtų kalbėti, nes matome, kad situacija nulatos blogėja to uh, Professor Nahavandi, please. Uh, merci beaucoup. Um, Dabar profesorė Nahavandi. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Dešimt minučių tai nėra ilgas laiko tarpas, todėl pabandysiu savo pranešimą padalinti į tris dalis. Aš pirmiausia pristatysiu šią temą bendrai, o tada pateiksiu informacijos apie žmogaus teisų padėtį Irane ir apie tai, ką Europa galėtų nuveikti šioje srityje. Pirmiausia, reikėtų suvokti, kokiame teatro spektaklyje mes vaidiname. Turėtume nepamiršti, kad Islamo Respublika, kaip ir Kinija, kai kuria prasme, priklauso toms valstybėms, kuriuose žmogaus teisų situacija ir bausmių skyrimas yra tikrai vienas blogiausių pasaulyje. Turėtume nepamiršti, kad Iranas yra Islamo Respublika. Tai reiškia, teokratija yra šalies konstitucija nuo 1979 metų. Teokratinės respublikos esmė yra pagarba Dievui, o ne žmonėms. Manoma, kad viskas vyksta Dievo valia, o ne yra žmonių rankose. Taigi, kalbant apie Iraną, turime nepamiršti, kad Dievo suverenitetas vaidina labai svarbu vaidmenį. Irano konstitucija buvo priimta surengus referendumą ir ši teokratija valdžios atžvilgių kiekvieną padarė tarsi balso neturinčių piliečių. Irane esama daug prieš priešų. Ir norint suprasti, kas vyksta Irane, galbūt pirmiausia pamatomi vieni dalykai, o po to pastebime, kad tie dalykai visiškai nebūdingi kitose srityse. Moteris ir vyrai tikrai neturi lygių teisių. Aš e, manau, kad esama ir tam tikrų abejonių ar e, teorijų, kurios nepasiteisina. Na, o kalbant apie teokratiją, turiu pasakyti, kad teokratinis režimas neturi jokios sąžinės grožaties ir yra pasirengęs bet kada duoti atkirtį. Šiuo metu mes girdime tas pačias revoliucinės kalbas, kurias buvo galima išgirsti ir 1979 metais. Taigi Irano ryšiai su trečiosiamis e, šalimis e, nuo tų laikų yra iš esmės nepakitę, to neturėtume pamiršti. Ir priimdami bet kokį sprendimą susijusį su Iranu turime nepamiršti e, šių aplinkybių. Taip pat ir kalbėdami apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Esame tam tikro nuosek neigiamo nuseklumo, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Esama priespaudos, tačiau pati situacija tikrai nėra nauja. Tiek neligybė darbo rinkoje, universitetuose, lygybės nebuvimas moterų ir vyrų tarpe, mažumų kontrolė mažumų teisių pažeidimo atvejai, neteisingas moterų ar homoseksualų ar kitų mažumų traktavimas. Mums visiems labai gerai pažįstami reiškiniai. Tačiau tokia realybė yra ne. Kalbant apie Iraną, Iranas ehm, laikosi savo režimo, tiesa, visuomenė šiam režimui nepritarė, nepamirškime tuos atvejus, kai iraniečiai tiesiog išėjo į gatves, tačiau turime nepamiršti ir to atvejo, kad um, Iranas yra labai jauna valstybė. Esama kolektyvinės e, opozicijos, tačiau esama ir labai daug individualizmo šalyje. Jaunimas norėtų laisvės, tačiau iškyla klausimas, kokios laisvės jis norėtų. Ar jaunimui reikėtų vartojimo laisvės, ar reikėtų politinės laisvės. Manau, kad šie klausimai taip pat e, turėtų būti skiriami ir nepainiojami. Iškyla klausimas, e, kokiu žingsniu galėtume imtis. Europai Labai svarbu išlaikyti pasitikėjimą. Nereikėtų taikyti dvigubų standartų, nes e, dvigubų standartų taikymas e, gadina Europos e, įvaizdį. Taip pat ir mažina pasitikėjimą. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus Irane, kalbame apie sankcijas Iranui, tačiau vis dėlto uh, slepiantis už šių sankcijų vis dėlto sudaromi tam tikri sandoriai. Aš e, labai lengvai radau daug pavyzdžių Irano spaudoje apie tai, kaip e, yra vykdomi vairūs e, europietiški sandoriai su Iranu JAV. Taip pat, pavyzdžiui, daugiau nei 10 milijonų, atsiprašau, milijardų dolerių pervedė Iranui. Taigi, ko siekiame tokiais veiksmais? Viena vertus, mes patys ES viduje nesugebame kontroliuoti savo įmonių. Ir jei to nesugebame, kaip mes sugebėsime kontroliuoti situaciją už ES ribų. Aišku, mes norime apginti visuomenę, Tai yra labai svarbu. Aš žinau, kad aš jau viršėjau tikriausiai tą 10 minučių, tačiau nepaisant to, reikėtų išgirsti ir tai, ką kalba patys iraniečiai. Jie gyvena savo nuosavame pasaulyje, kurio projekcija yra visai kita nei valdžios numatyta. Aš nežinau, ar Irano piliečiai bando suvokti, kas yra sankcijos ir ko jomis siekiama. Manau, kad pirmiausia valdžia yra visiškai kurčia savo piliečių atžvilgių. Tuo tarpu piliečiai bando pasimokyti iš vykstančių įvykių. Na, o kas vyksta Irane? Irano politika, kaip jau minėjau, yra kurti, tačiau vis dėlto Ekonominis bendradarbiavimas e, su Irano politikais, Irano įmonėmis vyksta. Turėtume ieškoti paralelių ir su 63 metų brandolinių raketų krize Kuboje. Turėtume pamastyti, kas tą krizę sukėlė. Aišku, neturime per daug tikėtis iš Irano, tačiau galbūt suvoksime, kodėl Iranas galimai imsis vienu ar kitų žingsnių. Ačiū poniai profesoriai Nahavandi. Dabar žodis daktarui Parsi. Good day. Thank you very much. Um, I was tasked with Labą dieną. Dėkui. Manęs buvo paprašyta kalbėti apie regioninius aspektus, tai padarysiu. Ir kadangi kalbu paskutinės, galėsiu negryžti prie tų aspektų, kurios minėjo kolegos. Dėl regioninių aspektų tai, ką vis E, pastebime, tai yra bendro saugumo sistemos nebuvimas. Ir galima pastebėti, kad gretimos valstybės e, yra užėmusios dviprasmišką e, poziciją Irano atžvilgių, bet to dar yra istorinių dalykų, tai yra didžiausio kaimyno baime, neatsižvelgiant į brandulinį klausimą. Be to jie. Uh, kaip e, kaimynai labai gerai suvokia katastrofinės pasiekmes, jeigu situacija tiek pablogėtų, kad kiltų ginkluotas konfliktas. Todėl tam tikrą prasme, jei na, pažvelgtumėm į pietinės persų įlankos e, valstybės, viena vertus jos nori, kad būtų vykdoma išskirtinai civilinė brandolinė e, programa, kad būtų taikomos griežtos saugumo priemonės, kita vertus, jos tarsi nelabai e, e, nori vyktų tas e, toliau pokerio žaidimas, kuris neišvengiamai nuves į ginkluotą konfliktą. Ir to labai svarbu nepamiršti, kai kalbame apie tai, ką galvoja kaimynai. Uh, Prie e, pietinių Persijos įlankos e, krantų yra valstybių, kurios palaiko labai gerus santykius su Iranu, tai būtų ir Kataras, jos palaiko ir, ir komercinius e, santykius. Ir Iranui labai gera viena iš priekybos partnerių būtų ir Dubajus, Junktiniai Arabo Emiratai. Taip pat reikėtų nepamiršti apie religinę aspektą Irane e, visuomet yra e, bijimasi, kad e, virs kilstas skilimas religinis, etinis, kaip Beludžistane, pavyzdžiui. Ir be to dar yra bijomasi, kad šytų mažumą skatins Teherangino, rems Teherano vyriausybė. Ir visi tie visi tarsi to laikosi ir e, visi e, nori susilaikyti nuo tam tikrų gundimų, todėl iš, iš visur girdisi e, kaltinimai ir galima tik tai įspėti, kas lypia už tų kaltinimų. Trumpai dėl saugumo sistemos požiūrio problema yra ta, kad e, daug kur ir JAV ir artimuosiuose rytuose tai yra e, e, laikoma nulinės sumos žaidimu. Aišku, daug šalių nenori ginkluoto konflikto su Iranu, bet taip pat bijosi JAV Irano sutarimo, nes tuomet jos liktų už borto. brandolinio as, aspekto, e, brandolinio klausimo komercinės e, aspektas e, yra, yra tas, kad nelabai yra įmanomas bendras, bendras pagrindas, bendras sambus. Tai yra problema, tai norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų, kuriuos minėjo kolegos, konkrečiai dėl sankcijų. Uh, Manau, kad e, vienas iš pagrindinių klausimų, kurį reikėtų užduoti savo, kai kalbam apie pildomas sankcijas, būtų toks, e, ko jomis būtų siekiama. Jungtinių tautų sankcijos yra skirtos konkrečiai brandaliniam klausimui. Tai galima sakyti, kad jos yra tikslinė savo prigimtim, nes e, tikslas, kurio jomis siekiama, yra labai konkretus. Kai kurios šalis Iranui taiko sankcijas jau 30 metų, pavyzdžiui, JAV. Ir Kol kas aš ne, neižvelgiu, ko jomis pasiekta. Papildomų tolesnių tikslinių e, sankcijų tikslingumas e, priklauso nuo to, kad Irane būtų galima pasiekti konkretaus tikslo ir tai savo e, roštu turėtų įtakos brandoliniam klausimui arba netgi plačiau paėmus, tai galėtų turėtų įtakos pačiam režimui. Na, tos sankcijos neišvengiamai padarys poveikio visuomeniai, to neįmanoma išvengti, klausimas tuomet yra. Kaip manoma reaguos patys iraniečiai Irane? Sankcijos, kurios kenks Irano ekonomikai, paveiks visus. Ir e, Ir tikrai negalima manyti, kad iraniečiai kaltins vien tik tai savo vyriausybę dėl to. Manau, jog labai svarbu susitelkti į žmogaus teisų klausimą, nes Irane brandolinis klausimas nėra toks svarbus. Tiesiog neišsiskiria tiek labai Irano politinio spektro nuomonė brandolinio klausimo. Brandolinio klausimo. Todėl e, žmogaus teisų klausimas būtų kur kas svarbesnis, nes dėl to ten vyksta diskusijos ir tos diskusijos konkrečiai nėra e, skirtos e, konkrečiam politinio žaidimo segmentui. Uh, Ir tai yra labai e, svarbu turėti galvoje, jeigu nenori įsivelti į politinį futbolą Irane ir turbūt visi sutiks, e, kad tai, kad tai nebūtų labai e, produktyvu. Todėl aš manau, kad artimiausioje ateityje branulinio klaus, klausimo srity nieko nebus pasiekta. Na, o žmogaus teisų klausimų daug ko galima padaryti, galima pasiekti pasitikėjimo ir, ir viduje, ir išorėje. Dėkui. Ačiū, ponia daktarė Parsi, už jūsų prognozes ir pasiūlymus. Galime diskutuoti iki 12.40, nes po to jau nebeturėsime vertėjų. Penkios kalbėtojos e, išsakė norą pasisakyti, matau, kad ir Šeštas kalbėtojas paprašė žodžio. Pirmiausia, klausimas jums, daktarė Poš. Jūs minėjote, kad vyriausybė iš, sugebėjo užkirsti kelią žaliųjų judėjimui, panaudojant modernes technologijas plačiu mastu. Ar jūs e, pritartumėte pilietinės e, visuomenės iniciatyvai, kad Europos e, sąjunga turėtų suteikti paramą ir um, Irako piliečiams, kad jie galėtų vėl um, pradėti žaliųjų judėjimo veiklą? O dabar ponas Belder. Eh, Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų svečiams už labai įdomias kalbas. Aš tiesiog norėjau pasidairauti. Mes stebime, kad Irane revoliucinė gvardija bei klerikalai išsako skirtingas nuomonės. Stebime, kad net ir dvasininkų tarpe taip pat išiškėja skirtingos tendencijos ir labai sunku yra įsiaiškinti, su kuo galima būtų užmėgsti dialogą. balūchų, arabų bei e, kitos tautinės mažumos patiria nemenką spaudimą. Ir galbūt tai ir būtų režimo silpnoji vieta. Kalbėdamas apie kibernetinį karą, kuris buvo minėtas, norėčiau pasakyti, kad Europos institucijos turėtų rūpintis ne vien brandolinių dosie, bet ir kitais svarbiais dalykais. Tai yra pilie, pagrindinėmis piliečių teisėmis. Turime nulatos pabrėžti, kad labai svarbu yra užtikrinti pagrindinės teisės bei žmonių laisvę. Svarbu yra taip pat ir kovoti su tais, kuriuos režimas yra pernikioja. Nereikėtų nu, viso dėmesio sutelkti tik tai į brandolinį dosiją. Noriu visiems priminti, kad klausimas turėtų būti labai trumpas, nes priešingų atveju nesulauksime atsakymų iš ekspertų, pane Gomes. Pane Gomes, dėkoju Jums, dėkoju Jums už labai į, į, įdomias prezentacijas. Labai yra įdomu pastebėti, kad, kad Jūs iš esmės sakote, kad galima spręsti būtų brandolinį klausimą, sprendžiant žmogaus teisų problemas. Bent jau tą aš supratau iš pono Parsi pasisakymo. Mūsų jau perspėjo, kad e, mes negalime spręsti brandolinių problemų žmogaus teisų e, sąskaita. Taigi e, turėtume tu nepamiršti, kai galvojame apie tas sumanės sankcijas. Uh, Bet aš norėčiau paklausti, kaip mes galėtume iš tikrųjų paremti tuos, kurie kovoja už žmogaus teisę. Euronews dabar yra transliuojama farsiai kalba. Tai yra labai svarbu. Tačiau aš norėčiau paklausti, mūsų santykiuose su Irane bei kitomis šalimis mes dažnai susidurime su tam tikro grupuočių, grupių atstovais. Moha, moha, pažiūrėjau, su Mohadžedo atstovais ir taip tai toliau, ar jums netrodo, kad mums reikėtų, reikėtų nepamiršti, kad tos grupės gali svariai prisidėti prie mūsų veiksmų? Ačiū labai, ponas Kaler. Noriu paklausti apie mažumas ir jų dalyvavimą žaliųjų judėjimą. Kalbant apie Iraną, turėtume bandyti uh, neakcentuoti centralizavimo, tačiau kalbėti ir apie mažumų integravimą. Antras klausimas susijęs su sankcijomis. Ar nemanote, kad e, tikslingos e, sankcijos taikomos konkretiems asmenims, e, pavyzdžiui, tokios kaip draudimas išvykti iš šalies arba sąskaitų išaldymas, ar tokios sankcijos būtų veiksmingos. Galbūt būtų galima bendradarbiauti su bažnyčia, su teisėjas sauga ir paskelbti viešai asmenų, kuriems taikomos sankcijos sąrašus. Tokiu būdu mes turėtume sąrašus tų asmenų, kurie yra susiję su konkrečiu režimu ir tai būtų daromas e, spaudimas. Ar jūs nemanote, kad būtent tokiu būdu galėtume pasiekti pagėdavimo spaudimo šalyje? Ačiū labai. Salato. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną svarbų dalyką iš savo politinės patirties. Galiu pasakyti, kad man labiau primtina ir Vatikano kalba. O šiandien pas mus atvyko trys ekspertai, kurie ragina mus pasikliauti vaizduotę. Nes remsime savo prastinę e, ideologiją, tuomet nenueisime tą uh, teisingą kryptim. Buvo kalbama apie teokratiją ir apie Dievo valdžią šalyje. Turime su tuo susitaikyti. Nors mums europiečiams ar nėra lengva tai daryti. Ar mes galime iš tikrųjų susitaikyti su tą mintimi, kad viską šalyje valdo Dievas? kad jis yra teisės šaltinis. Ir antras klausimas yra susijęs su uh, ES ir opozicijos atstovų uh, santykiai. Ar jie yra įmanomi? Ir trečias klausimas. Ar ES galėtų pareikalauti, kad Iranas pradėtų taikyti mirties bausmės moratoriumą? Ir tuomet mes gal galėtume ir apsilankyti kada nors Irane. Šakė, und ich bitte Sie wirklich ganz kurz zu. Pone Šakir, noriu paprašyti Jūsų kalbėti labai trumpai. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju mūsų svečiams. Aš norėčiau pakalbėti apie sankcijas, kadangi jos yra, bus taikomas labai sudėtingame kontekste. Mes ką tik išgirdome, kad vargu ar galime tikėtis, kad e, e, kas nors pajudės į priekį, sprendžiant brandolinį dosiją ir kad e, Iranas nesilaikė pažadų ir e, nustatytų terminų. Bet be sumonių sankcijų ir be e, asmenų įtariamų įvykdžius nusikaltimus žmonijai sąrašo, ar turėtume mes dar kokiu nors priemonių kurios leistų mums pagerinti bendravimą su Iranu ir Irano piliečiais. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar galima būtų pasiriminti informacinėmis technologijomis uh, ištiesti ranką iraniečiams ir, ir taip pradėti kalbėti apie Irano režimo neprimtinus veiksmus. Panas Lech, ner. Šefte. Ačiū labai. Kalbama apie apie, buvo kalbėta apie dvigubos standartus, apie dvigubos moralės e, principų taikymą. Tačiau turėtume kalbėti ir apie pačias sankcijas. Ar ponios Nahavandė iškeltos mintys reikštų, kad reikėtų nutraukti bet kokius ekonominius ryšius su Iranu. Ar ji mano, kad tai yra įmanoma, ar galima tuos du dalykus kažkaip e, atskirti ir kokį poveikį tai darytų e, visuomenėje? Ačiū labai ir jums dabar praktiškai neįmanoma užduotis atsakyti į visus klausimus. Pradėsime nuo daktaro Poš. Internet... Kalbėdamas apie e, kibernetinį karą, internetą ir informacinės technologijas, iraniečiai labai sumaniai pasinaudojo visomis naujausiamis technologijomis ir daro tai teisėtai arba bent jau pusiau teisėtai. Taigi, jeigu jūs perkate ką nors Teherane, jūs iš karto gaunate visiškai teisėtai programinę įrangą. Ta, ta, tai priemonė, kurią įsigijate. Ir, ir Irano vyriausybė iš tikrųjų skatina naujųjų technologijų plėtrą ir nuo pat e, pradžios jomis buvo naudojamasi labai protingai. Jie uh, geba surinkti kibernetinius karus, uh, geba kontroliuoti kibernetinę erdvę. Ne tik uh, revoliuciniai gvardijo, bet ir kitur vyksta labai įdomios diskusijos, iš kurių yra akivaizdu, kad šie žmonės išmano, apie ką kalba. Ir jie stebi situaciją. Ir kai jiems atrodo naudinga, režimas gali imtis ir kontrolės priemonių Jie kontroliuoja ir telekomunikacijų e, erdvę. Jie gali, pavyzdžiui, blokuoti kokius nors tinklapius, jiems netinkančius. Internetas e, praeitėje bent jau buvo naudojamas e, tam, kad būtų žmonės paraginti išeiti į gatves Tačiau e, režimas sugalvojo, kaip galima būtų susidoroti ir, ir e, su tuo. Kartu ir piratavimas yra labai paplytęs, turiu tą pripažinti. Toliau. Situacija yra labai dramatiška, kadangi Paludžikistane pasipriešinimas režimu, ideologinių bei kitų priežasčių yra labai uh, aktyvus. Irano konstitucija labai tolerantiška mažumų atžvilgių ir mažumos gali kalbėti savo kalbą, gali turėti savo atstovus. E, politinėme gyvenime, tačiau kar, e, iš tikrųjų realybė yra visiškai kitokia. Sunitų islamas, e, tautinės mažumos, opoziciniai judėjimai, pasienio regionai, viskas kartu prisideda prie to, kad Irane visuomet yra įtampos taškų. Be to, Iranas e, nesilaiko visais atvejais konstitucijos nuostatų e, savo santykiuose su tautinėmis mažumomis. Konstitucinės teisės, gal kolega po to pakomentuos tą klausimą. Revoliucinė gvardija. Du dalykus reikia pasakyti, kad e, klerikarai, kleri, kleri, Dvasininkai niekuomet nebuvo, e, neturėjo vienos nuomonės. Jie visuomet buvo susiskaldę ir, ir jie dabar atsidūrė valdžioje ne dėl to, kad jie yra dvasininkai, bet dėl, ir ne dėl to, kad jų veiksmus lemina Dievas, bet dėl to, kad jie yra politikai, sumanus politikai. Yra, ir, ir tai yra žmonės, kurie teigia, kad e, islamas e, gerbė žmogaus teisės. Tačiau mes e, žinome, kad dar niekada per visą Irano istoriją kalėjimuose nebuvo tiek daug politinių dabartinių režimo oponentų. Revoliucinė gvardija atstovauja jaunimui, kuriems e, dabar yra 40-50 metų. Tai yra žmonės, kurie e, užaugo po revoliucijos. Atsiprašau, bet turiu jūs nutraukti, sako pirmininkė. Aš tenksiu kalbėti labai trumpai, aš norėčiau pakomentuoti dva, dvasininkų problemą, kolega jau apie tai kalbėjo. Reikėtų žinoti apie tai, kad yra labai nemažai dvasininkų, kurių veiksmai yra stebimi, kurie netgi e, yra ir kalėjime. Ir yra netgi atskiras teismas, kuris e, nagrinėja dvasininkų bylas. Ir e, jie yra persekiojami e, labai nuožmiai. Ir yra nemažai dvasininkų, kurie kalba ne vien apie žmogaus sielą, sielą, bet ir apie tai, kad būtina atskirti politiką ir e, dvasinius reikalus. Apie, kalbėdami apie opoziciją bei e, mudžahedus, galiu pasakyti, kad e, galima apie tokią opoziciją realiai kalbėti. Nemanau, kad e, ir žaliųjų judėjimas iš tikrųjų galėtų tapti tikrąją opoziciją. Nes e, tie žmonės, kurie teigia, kad jie vadovauja šiam judėjimui, buvo anksčiau kitoje barikadų pusėje. Ir būtent dėl to opozicija neturi patikimo balso Irane. Ir iš tikrųjų opozicija gali pasirodyti esanti blogesnė netgi nei dabartinis režimas. Vakarų žiniasklaidoje, vakaruose apskritai, jie dažnai save patikė kaip opozicija. Tačiau iš tikrųjų e, šalies viduje mažai kas e, juos remia ir mažai kas e, traktuoja juos kaip opoziciją. Mes dažnai įsivaizduojame, kad Irano visuomenė yra vienalytė, kad yra iraniečiai ir tiek. Tačiau iš tikrųjų yra kitaip. Kai kurios mažumos yra priešiškai nusiteikusios visų kitų iraniečių atžvilgių. Pavyzdžiui, arabai gyventis Irane puikiai suvokia, kad jie neturi nieko bendro, bendro su dauguma Irano gyventojų dievas. Ar galime mes iš tikrųjų suprasti iraniečių požiūrį į dievą? Nereikėtų į vieną plakti religijos bei politikos. Tačiau iraniečiai, kaip minėjau, refer referendumu patvirtino savo norą visą valdžią atiduoti Dievui. Mirties bausmės e, moratoriumas. E, nu, turiu prisipažinti, kad vargu ar galėčiau įsivaizduoti teigiamą jų reakciją šį pasiūlymą. Dar porą dalykų pasakysiu ir baigsiu. Sankcijos. Sankcijos, kurios e, paveiktų uh, tuos, kas iš tikrųjų turi ir visą valdžią, ir visą turtą savo rankose. Nebūtų leng, e, labai paprastos, kadangi mes be abejo galime užšaldyti jų sąskaitas Europoje. Tačiau taip mes tik tai sustiprintume jų pasipriešinimą mūsų veiksmams. Mm. Ačiū labai. Pirmiausia, aš manau, kad Irano konstitucijoje yra kai kurių šizofreniškų elementų, tačiau nepaisant to, e, joje yra numatyta ir daug laisvių. O Problema yra ta, kad piliečiai jaučiasi negerai, kai pati valstybė nereaguoja jų poreikius dėl opozicijos. Um, Manau, kad opozicija turės tam tikrą pasitikėjimą užsienyje tol, kol ji turės ryšių su opozicija šalies viduje. Ir e, priešingų atvejų e, opozicija tiesiog neveiks, negalės veikti Irane. Manau, kad turėtume pamiršti nusistovėjusius standartus ir turėtume, galvodami apie sankcijas, galvoti apie radikalizmą šalyje. Turėtume bandyti pasiekti, kad šalyje būtų daugiau stabilumo ir daugiau stabilumo santykiuose su kaimynėmis. Uh, yra tik viena valstybė, kuriai sankcijos pakeitė um, struktūrą šalies viduje, tai buvo Afrika. Bet manau, kad e, tai netaisyklė, tai greičiau išimtis šis e, Afrikos pavyzdys. Manau, kad turėtume veikti e, visais frontais ir visais lygmenimis Nes e, labai sunku kontroliuoti situaciją Irane. Tai ne XIX amžius, kai Britų e, kar, jų, karinės jūrų pajėgos galėjo blokuoti. Dabar mm, šie principai, principai nebeveikia. Ačiū labai. Noriu padėkoti visiems trims ekspertams už išsames pastabas. Laikrodis rodo, kad galiu Jums tik padėkoti uždėmesį ir baigti posėdį.